Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur. Labas rytas, sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Mūsų laukia svarbus balsavimai. Labai prašau visų pasiruošti savo balsavimo korteles. Kontnews e, yra paskelbta informacija apie kalbų režimą, taigi kitų prašymų neturiu. Pradėkime nuo kitą darbo atvarkės klausimą. Komisijos e, biudžeto vykdymo tvirtimas, labai jau e, pranešimas, pranešimas 65 pakeitimai ir pranešėjo prašo žodžio ne, taigi pasitikrinkime, ar veikia mūsų balsavimo įranga. Pradedame tikrintis. 27 kortelės iš viso turėtų būti, 26 tik tai buvo išbandytos. Baigiame tikrintis. Puiku. Ne vienos frakcijos balsų nėra per daug. Gerai. Turime priimti sprendimą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Antrasis, trečias pakeitimas, dabar dėl jų balsuosime elektroniniu būdu, tai yra pakeitimas, kuriuo mes siūlome biudžeto vykdymo nepatvirtinti. Balsuoti pradedame. Atmesta. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tai reiškia, kad balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtimo bendrai, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. 23 už 5 prieš. Patvirtiname ir siūsime šį sprendimą į plenarinę sesiją. Ketvirtas, penktasis pakeitimas dėl suskaitų uždarimo. turime balsuoti dėl e, aštuntojo punkto. Toliau. Tai dabar 16 ir 17 pakeitimais dėl suskaitų uždarimo, kas už šios pakeitimus prieš susilaiko atmesta. O tai reiškia, kad turime balsuoti dėl bendro sprendimo elektroniniu būdu, dėl suskaitų uždarimo. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame 23 už 26 prieš pritartą. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos. Pakeitimas numeris 24, kas už prieš. Ar galėtume elektroniniu būdu balsuoti, nes neaiškiai pasiskirsto balsai. Elektroniniu būdu dėl 24 balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. Jūsų įranga neveikia. Ar galėtumėte persisti į kitą vietą? Ne, viskas yra gerai. Tik kai bandau paspausti susilaikymo mygtuką, tai uh, tuomet balsuoju prieš, o kai noriu balsuoti prieš, tai balsuoju kaip susilaikęs. 25 pakeitimas atkrinta 26. Dėl 25 turime balsuoti už prieš susilaiko pritarta. 26 kas už prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Dėl 26 pakeitimo baigiame tikrintis. Pritarta. 27. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 28. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 29. Kas už? prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, prieš susilaiko pritarta, 31 kas už, prieš susilaiko atmesta, 32 atsiemtas, 33 kas už, prieš susilaiko atmesta, 34 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 kas už prieš susilaiko pritarta, 36 kas už prieš susilaiko pritarta, 37 atsimtas, 38 su e, žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauti šiam žodiniu pakeitimui? Niekas, tuomet teikiu jį balsavimui kartu su visų pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. 39 atsimtas, 40 kas už, prieš susilaiko pritarta, 41 techninio pobūdžio, 42 kas už, prieš susilaiko pritarta, 43 atsijimtas, 44 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 45 atkrinta, nes 44 buvo patvirtintas, 46 kas už prieš Ar galėtume pasitikrinti, manau, kad pritarta, bet abejoju dėl 46-ojo. Vienas kolega dar nebalsavo, baigiame balsavimą pritartą. 47 kas už, prieš susilaiko pritarta, 48 kas už, prieš susilaiko pritarta, 49 nereikia balsuoti, 50 pritarta, 51 už prieš susilaiko pritarta, 52 kas už prieš susilaiko pritarta. Galime pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 52. Mano nuomonė pritarta. Balsuoti baigiame, pritarta. 53 atsimtas, 54 kas už prieš susilaiko pritarta 55 tikrinamis dėl 54. Tikrintis baigiame pritarta 17 balsaus už 13 prieš 55 atsimtas 56 už prieš susilaiko pritarta 57 atsimtas 58 kas už prieš susilaiko pritarta, 59 kas už prieš susilaiko pritarta, 60 kas už prieš susilaiko pritarta, 61 kas už prieš susilaiko pritarta, 62 kas už prieš susilaiko pritarta. 62 tikrinamis. Balsuoti baigiame. Pritarta. 63 kas už. Prieš susilaiko pritarta, 64 kas už prieš susilaiko pritarta, 65 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors jam prieštarauja, ne. Tuomet balsuojame, kas už prieš susilaiko pritarta, 66 kas už prieš susilaiko pritarta atmesta. 67 iš dviejų dalių, kas iš pirmojo, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, netikrinamas dėl pirmosios 67 pakeitimo dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta, atsiprašau. Antroji 67 pakeitimo dalis už prieš susilaiko pritarta 68. Kas už prieš susilaiko atmesta 69. Kas už prieš susilaiko pritarta 69. Taip jam pritarta. 70. Kas už prieš susilaiko atmesta. 71 kas už, prieš susilaiko atmestą. Baigime tikrintis dėl 71. Pritarta. 72 kas už, prieš susilaiko pritarta, 73 kas už, prieš susilaiko. Taip pat pasitikrinkime dėl 73. Balsuoti baigiame. Atmesta balsams pasiskiršius vienodai. 74 už prieš susilaiko pritarta, 75 kas už, prieš susilaiko pritarta, 76 kas už, prieš susilaiko pritarta, 77 kas už, prieš susilaiko pritarta, 78 kas už, prieš susilaiko pritarta, 79 kas už, prieš susilaiko pritarta, 80 tikrinamės dėl 79. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 18 už, 11 prieš pritarta. Prašymas pastikrinti elektroniškai yra kažkaip pagristas, nes neaišku, kaip balsuoja frakcijos. 81 už prieš susilaiko pritarta. Tiksliau, 80 čia buvo 81, dabar už prieš susilaiko pritarta, 82 už prieš susilaiko pritarta, 80. trečias, kas už prieš susilaiko pritarta, 84 už prieš susilaiko pritarta, 85 už prieš susilaiko pritarta, 86 už prieš susilaiko pritarta, 87 už prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš pasitikrinkime dėl 88, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 89. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 90. Už, prieš, susilaiko pritarta. 91. Už, prieš, susilaiko pritarta. 92. Už, prieš, susilaiko pritarta. 93. Už, prieš, susilaiko pritarta. 24. Už, prieš, susilaiko pritarta. 25. Už, prieš susilaiko pritarta, 26 už, prieš susilaiko pritarta, 27 už buvo aišku dėl 27 dar kartą už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko pritarta, 29 už prieš susilaiko pritarta, šimtasis už prieš susilaiko, pritarta 101, už atkrinta, nes šimtasis buvo patvirtintas, 102, kas už, prieš susilaiko, pritarta 103, už, prieš susilaiko, <clears throat> pasitikrinkime, pradėjome balsuoti, manau, kad pritarta, bet baigime balsuoti, pritarta. Ačiū. 104 už prieš susilaiko pritarta, 106 atsiimtas, 107 už prieš susilaiko pritarta, 108 už prieš susilaiko pritarta, 109 taip pat pritarta, 110 už prieš susilaiko pritarta, 111 už prieš susilaiko pritarta, 112 už prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko pritarta, 114 už prieš susilaiko pritarta, 115 už prieš susilaiko pritarta, 116 už prieš susilaiko atmestas, 117 už prieš susilaiko pritarta, 118 už prieš susilaiko pritarta, 119 už prieš susilaiko pritarta, 120 už prieš 120 pasitikrinkime. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. Pritarta pirmininkė, atsiprašo vieną balsą persvarą, šiek tiek tamsoka salėje sunku įžiūrėti. 121 atkrinta, 122 taip pat, 123, kas už, prieš susilaiko pritarta, 124 už, prieš susilaiko, ar pa, galėtume pastikrinti dėl 124 pritarta. Taip, pritarta, balsuoti baigiame. 120 Penktas, kas už, prieš. Ar dėl šio taip pat galėtume elektroniškai nubalsuoti? Balsuoti baigiame. Atmesta. 126, kas už, prieš susilaiko pritartam, 127 už, prieš susilaiko pritarta, 128 už, prieš susilaiko pritarta, 129 už prieš susilaiko pritarta, 130 už prieš. A, pasitikrinkime dėl 130. Balsuoti baigiame, atmesta. 131, kas už, prieš susilaiko pritartas, 132, kas už, prieš susilaiko pritartas, 133, kas už, prieš susilaiko pritartas, 134, 135, kas už prieš susilaiko pritarta, 134, kas už prieš susilaiko pritarta, 136, kas už prieš susilaiko pritarta, 137, kas už prieš susilaiko pritarta, 138, kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 138. Pradedame balsuoti. Pritarta. aiškiai balsų persvarą. 139 kas už, prieš susilaiko atmesta, 140 kas už, prieš pasitikrinkime 240, nors manau, kad pritarta. Nes sutinkate gerai, pritarta, nereikia tikrintis. 141 su žodiniu pakeitimu, ar jam kas nors prieštarauja, ne, taigi pakeitimas su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta, 142, kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 142. pirmkė atsiprašo, 141, 42 ir 43, dėl jų kalsų reikia balsuoti, nu, balsavimo sąrašus nėra, balsavimo sąraše nėra, tai taip aiškiai nurodyta. Tai pritarta 24 balsavus už, 2 prieš, 144 yra kitas, kas už, prieš, susilaiko atmestas 145 už prieš susilaiko pritarta 146, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 147 su žodinė pataisa, niekas ją neprieštarauja, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 148 už, prieš, susilaiko, pritarta. 149, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 149. Balsuoti baigiame. Dviejų balsų persvara pritarta. 151 sužodinė pataisa, kuriai niekas neprieštarauja, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 151 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 152 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 153 kas už, prieš, susilaiko pritarta Pasitikrinkime dėl 153, kuris veikiausiai yra patvirtintas balsuoti. Baigiame pritartą dviejų balsų persvarą 154 už prieš susilaiko. Pritarta 155 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime taip pat ir dėl 155. Balsuoti baigiame, atmesta vieno balso persvara. 156, kas už prieš susilaiko pritarta, 157 už prieš susilaiko pritarta, 158 už prieš susilaiko pritarta, 159 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Dėl antros dalies 159 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 160 kas už, prieš susilaiko pritarta, 161 kas už, prieš susilaiko pritarta, 162 kas už, prieš susilaiko pritarta, 163 kas už prieš susilaiko pritartas, 164 kas už prieš susilaiko pritartas, 165 kas už prieš susilaiko pritartas, 166 už prieš susilaiko pritartas, 167 už prieš susilaiko pritartas. Pasitikrinkime dėl 167. <clears throat> 167 tikrinamas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkė. Galėčiau ir įsidėmėti, kad e, apatinis skaičius reiškia ir pažymėtas minuso ženklu. Norėjau padėti Ines. Deja, atmestas 168 už prieš susilaiko pritarta. 169 už prieš pasitikrinkime ir dėl 169. Šimtas septyniasdešimtas už prieš susilaikė 170. Tikrinamės. Baigėme balsuoti. Atmestas 171. Už prie. Šimtas prieš mantras dabar tikrinamės. Balsuoti baigiame vienodai pasiskiršius balsams atmesta 173, kas už, prieš susilaiko atmesta 174, už, prieš susilaiko pritarta. Pastikrinkime 174. Dar balsuoti baigiame atmest. 175 kas už, prieš susilaiko atmesta, 176 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 176. Balsuoti baigiame, atmesta. 177, kas už prieš susilaiko, pritarta 178, kas už prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 178. Pritarta 179, kas už prieš susilaiko pritartas 180, kas už prieš susilaiko pritartas 181, kas už prieš susilaiko pritartas 182, kas už prieš susilaiko pritartas 183 ir 84, identiški, kas už prieš susilaiko pritarta 185, kas už prieš susilaiko pritarta 186 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta 187, kas už prieš susilaiko, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 187 ir 188 yra identiški. Balsuoti baigiame. Pritarta. 189 kas už prieš susilaiko. Atmesta 190 kas už prieš susilaiko. Pritarta 191 kas su žodiniu pakeitimu, kuriam niekas neprieštarauja, už prieš susilaiko pritarta. 122 už prieš susilaiko pritarta, 123 už prieš susilaiko pritarta, 124 už prieš susilaiko pritarta, 125 už prieš pasitikrinkime, manau, kad pritarta. Dėl 125 balsuoti baigiame, pritarta. 126, kas už prieš susilaiko pritarta, 127 atsimtas, 128 kas už, prieš susilaiko pritarta, 129 kas už, prieš susilaiko pritarta. Jis yra identiškas su 200, mm, 201 už prieš susilaiko pritarta, 201. jam pritarta 202 atkrintamas, 201 buvo patvirtintas, 203 kas už, prieš susilaiko pritarta, 204 už, prieš susilaiko pritarta, 205 už, prieš susilaiko pritarta, 206 už, prieš susilaiko pritarta, 207 už, prieš susilaiko pritarta, 208 už, prieš susilaiko pritarta. 209 ir 10 yra identiški, už prieš susilaiko pritarta, 211 už prieš susilaiko pritarta, 212 su žodiniu pakeitimu. Jam prieštarauja liaudės partijos atstovai, todėl negalėjo teikti balsavimų. Dabar balsuosime dėl pakeitimo be šios žodinės pataisos. Kas už šį pakeitimą, prašau balsuoti, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 212 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 213. Konservatoriai prieštarauja žodiniai pataisai, balsuojame tik tai dėl pakeitimų 213, už prieš susilaiko pritarta, ta pačia balsų dauguma 214. Liaudis partija prieštarauja žodiniam pakeitimui, taigi dėl jo nebalsuosime, kas už 214, kas prieš susilaiko pritarta, ta pačia balsų persvara, jeigu norite, galima pastikrinti dėl 214. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara. 215 kas už, prieš susilaiko pritarta. 216 kas už, prieš susilaiko atmesta. 217. Žinoma, galime pasitikrinti dėl 216. Balsuojame. <clears throat> Balsuoti baigiame atmesta, pirmininkė atsiprašo. 217, kas už, prieš susilaiko pritarta, 218, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Manau, kad atmesta. Balsuoti baigiame pritarta dviejų balsų persvarą, atsiprašau, sako pirmininkė, 219, kas už, prieš susilaiko pritarta, 220, kas už, prieš susilaiko pritarta, 221, kas už, prieš susilaiko pritarta, 222, kas už, prieš susilaiko pritarta, 223, kas už, prieš susilaiko pritarta, 224 kas už prieš susilaiko pritarta, 225 kas už prieš susilaiko pritarta, 226 ir 227 e, lingvistinio pobūdžio pakeitimai, kaip ir 228, 229, taip pat 230 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 230. pritarta. 231 su žodinė pataisa. Jis atkrinta. Ačiū. 232 kas už, prieš susilaiko pritarta. 233 už, prieš susilaiko. Manau, kad atmesta. Tiksliau, manau, kad pritarta, sako pirmininkė. Pasitikrinkime. Dėl 233 pritarta. 234, kas už, prieš susilaiko pritarta, 235, už, prieš susilaiko pritarta, 236, už, prieš susilaiko pritarta, 237, už, prieš susilaiko pritarta, 238 Bet prieš tai pastikrinkime dėl 237. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara. 238, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 239, už, prieš susilaiko. Pritarta 240 patvirtintas, 241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 245, kas už. 244. Kas už, prieš, susilaikė, priimta 245, 246, kas už, prieš, priimta. 247, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 248, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 249, už, prieš, susilaikė, priimta. 250, 250 priimta, 251, kas už, prieš, priimta, 252, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 253, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 254, už, prieš, priimta, 255, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 256, už, prieš, priimta, 257, už, prieš, susilaikė, priimta, 258, už, prieš susilaikę priimta, 259 už prieš susilaikę priimta, 260 už prieš susilaikę priimta. 261 už prieš susilaikę priimta, 262 už prieš susilaikę priimta, 263 už prieš susilaikę priimta, 264 už prieš priimta, 265 už prieš susilaikę priimta. 266. Kas už, prieš susilaikė priimta. 267. Už, prieš susilaikė priimta. Ir todėl atkrenta 268. Toliau 269. Kas už, prieš susilaikė 269. Tikriname. Man atrodo, kad priimta. Baigiame balsuoti. 24 už, 2 prieš. Toliau 270. Šis atkrenta 271, kas už prieš priimta, 272 už prieš priimta, 273 už prieš susilaikę priimta, 274 kas už prieš priimta, 275 kas už prieš priimta, 276 už prieš priimta, 277 už prieš priimta, 278 už, prieš priimta, 279 atkrenta, 280. Kas už prieš? <clears throat> Tikriname 280. Priimta. Baigiame balsuoti. Taip, priimta 281. Atsimta 282. Kas už? 282 kas už, prieš susilaikę priimta. 283 už, atsiprašau, 282 turime patikrinti. Baigiame balsuoti. 17 balsų už priimta. 283 kas už, prieš susilaikę priimta. 284 kas už, prieš susilaikę priimta. 285 už, prieš susilaikę priimta. 286 už, prieš susilaikė priimta. 287 už, prieš susilaikė priimta. 288 už, prieš susilaikė priimta. 289 atkrenta. 290 kas už, prieš susilaikė priimta. 291 kas už, prieš susilaikė priimta. 292 už, prieš susilaikę. Turime patikrinti 292. Priimta. Atsiprašau, atmesta. Gal esu daltonikė, sako pirmininkė 293. 293 turime patikrinti elektroniškai. Panašu, kad priimta. Taip, 17 balsų už priimta. 294 už prieš priimta. 295 už prieš priimta. 296 už prieš priimta. 297 už prieš priimta. 298 už prieš priimta. 299 už prieš priimta. 300 už prieš susilaikę priimta. 301 už prieš. Priimta 302 už prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet turime elektroniškai patikrinti. Balsavimas baigėsi, priimta 303, kas už, prieš, susilaikė, priimta 304, kas už, prieš, susilaikė priimta. 305, už, prieš, susilaikė. Tikriname 305. Panašu, kad atmesta. Atmesta iš tiesų. 306, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname taip pat 306. Panašu, kad priimta, bet turime patikrinti. Atmesta dviem balsais 307, kas už prieš. Susilaikę tikriname taip pat 307, nes greičiausiai atmesta. 307 atmestas, 308 už prieš susilaikę priimta, 309 už prieš susilaikę priimta, 30 ir 311 kartų už prieš priimta 312, kas už prieš susilaikė priimta 313 kartu su žodiniu pakeitimu, kas nors prieštarauja, ne. Balsuojame kartu. Jūs prieštaraujate. 313 balsuojame, kas už prieš susilaikė priimta 313. 314, 313 yra identiški. Turime balsuoti skirai dėl 314 priimta. 315 už, prieš, priimta. 316 pri, už, prieš, susilaikė, priimta. 317 už, prieš, susilaikė, priimta. 318 už, prieš, Norite patikrinti 317 pakeitimą. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta 18 balsų. Prieš 11. 318 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 319 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 320 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 321 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 321, 322 už prieš susilaikę priimta. 323 už prieš susilaikę priimta. 324 už prieš susilaikę priimta. 325 už prieš susilaikę priimta. 326 už prieš susilaikę priimta. 327 už atsimta. 328 už prieš priimta. 329 už prieš susilaikę priimta. 330 už prieš Panašu, kad atmesta. Turime patikrinti 330 pakeitimas. Baigiame tikrinti. Atmesta. 331 atsiimta. 332 už prieš susilaikę. Priimta 333 atsiimtas 334 už prieš susilaikę priimta. 335 atsiimta. 336 kartu su žodiniu pakeitimu. Kas nors prieštarauja jam? Ne. Tuomet įtraukiame žodinį pakeitimą ir priimta 337 žodinis pakeitimas. EPP prieštarauja, balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš turime patikrinti. 337 pradedame tikrinti. Atrodo, kad priimta. Baigiame atmestą vienu balsu. 338 už, prieš, susilaikę. Turime ir šį patikrinti 338. Baigiame tikrinti. Priimta 339, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 340 kas už, prieš susilaikė priimta, 341 už, prieš susilaikė priimta, 342 už, prieš susilaikė priimta, 343 kartu su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja, ne, kas už, prieš susilaikė priimta. 3, 4, 4, kas už prieš susilaikę priimta. 3, 4, 5 už prieš susilaikę priimta. 3, 4, 6 už prieš susilaikę priimta. 3, 4, 7 už prieš priimta. 3, 4, 8 už prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas. Turiu jį perskaityti. turite perskaityti 42 puslapį pirmąją kompromisą. Jeigu kompromisas numeris vienas bus priimtas, visas arba iš dalies atkrenta pakeitimai 349 iki 358. Balsuosime atskirai dėl trečio paragrafo pirmos dalies, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už prieš susilaikę priimta. O tai reiškia, kad atkrenta pakeitimai nuo 349 iki 358. Toliau 359, kas už. 360, kas už prieš priimta. 361, už prieš turime patikrinti. 361. Panašu, kad priimta. Baigiame tikrinti. Atmesta. Didelė balsų persvara atmesta. 362 kas už prieš susilaikė priimta. 363 už prieš susilaikė priimta. 364 už prieš susilaikė priimta. 365 už prieš susilaikė priimta. 366 už prieš susilaikė priimta. 366 už prieš susilaikė priimta. 367 už, prieš susilaikę priimta. D. 18. Kas už prieš priimta? 19. Už prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Turime patikrinti. 19. punktas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 už prieš susilaikę priimta. 21 už prieš susilaikę atmesta. 22 už prieš susilaikę priimta. 23 už prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas. Perskaitykite antrą kompromisą. Tai reakcija į Džordževos laišką ir kompromis antrasis priimta. Noriu pasakyti, kad prašėme dėl septintojo numerio atskiro balsavimo. Norėtume, kad būtų balsuojama atskirai dalimis. Taip. Dėl septinto paragrafo kompromise balsuosime atskirai. Kas už septintąjį paragrafą? Kas už? Antrame kompromise. Kas už? Turime patikrinti, kas už septintąjį paragrafą. Baigtas patikrinimas dėl antrojo kompromiso priimta. Jame lieka septintasis paragrafas. Dabar balsuojame dėl viso kompromiso. Kas, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau. balsuosime dėl AFET pirmojo mm, pasiūlymo. Kas už prieš priimta. Ar antrą ir trečią kartu galime balsuoti. Kas už prieš susilaikė priimta. AFET ketvirtas ir mes kartu kas už. Už ketvirtą prieš priimta. Dėl penkto, kas už prieš susilaikė priimta. Dėl šešto, kas už prieš susilaikė, turime patikrinti. Afet šeši. Atmesta. Afet septyni, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuoni, kas už prieš susilaikė atmesta. Devyni, kas už prieš susilaikė priimta. 10. Kas už prieš susilaikę priimta. 11. Kas už prieš susilaikę priimta. 9.1. Kas už prieš susilaikę priimta. 9.2. Kas už prieš susilaikę turime patikrinti. 9.2. Baigiame tikrinti. Atmesta. 9.3. Kas už prieš susilaikę Galbūt e, ta pati dauguma. Turime patikrinti 9.3. Priimta. Priimta. 9.4. Atskiras balsavimas dalimis. Kas už prieš priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė. Norime patikrinti Dievę 4 antrąją dalį. Baigiame balsuoti, priimta. 9-5 už, prieš susilaikė, man atrodo, kad atmesta. 9-6 Atskiras balsavimas. Pirma dalis už, prieš, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti. Antra dalis 96. Man atrodo, priimta. Baigiame tikrinti. Taip, priimta. 97. Balsavimas dalimis. Pirma dalis. Kas už prieš priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikę priimta. 98 Trys dalys. Pirma dalis už, prieš susilaikė priimta, antra dalis už, prieš susilaikė. Turime patikrinti antrą dalis. 98. Antra dalis. Baigiame balsuoti priimta. Trečia dalis. 98. Pakeitime priimta 999, dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš. Priimta antra dalis kas už, prieš. Susilaikė priimta. Turime patikrinti. 99 antra dalis. 9, 9, priimta 90 už prieš susilaikę priimta. 11 už, prieš susilaikę priimta. Turime patikrinti 9.11. Priimta. Taip, debe 12 už prieš susilaikę priimta, 13 už prieš susilaikę atmestą, bet turime patikinti. Baigiame tikrinti. Atmesta. 9.14 už prieš susilaikė priimta. 9.15 už prieš susilaikė. Neaišku, turime patikrinti priimta. Taip, priimta. MPU vienas už, prieš. Turime ir šį pakeitimą patikinti MPU vienas. priimta 17 balsų, MPL 2 už prieš susilaikė priimta, MPL 3 už prieš susilaikė priimta tuo pačiu balsų skaičiumi, MPL 4 už prieš susilaikė priimta, MPL 5 už prieš susilaikė priimta, 6 už prieš susilaikė priimta, 7 už prieš susilaikė priimta priimta. MPL 8 už, prieš susilaikę priimta. 9 už, prieš susilaikę priimta. 10 už, prieš susilaikę priimta. MPL 11 už, prieš susilaikę priimta. 12 už, prieš susilaikę priimta. Nu, dėl 13 ir 15 nebalsuosime kartu atskirai už 13, kas už prieš susilaikę priimta, 14, kas už prieš susilaikę priimta, 15 už prieš susilaikę priimta. Envy pirmas iki penkto kartu balsuojame. NV1 už prieš susilaikę priimta, NV2 už prieš susilaikę priimta, NV3 už prieš priimta, NV4 už prieš susilaikę priimta, NV5 už prieš susilaikę priimta, NV6 už prieš susilaikę priimta, 7 už prieš susilaikę priimta, 8 už prieš nuo 8 iki 12 kartu, ne, 8 už prieš susilaikę priimta, 9 už prieš susilaikę priimta, 10 10 už prieš susilaikę priimta, 11 už prieš susilaikę priimta, 12 už prieš susilaikę priimta, 12. Nuo 12 iki 25 kartu. Ar sutinkate balsuoti už viską kartu? Iki 24. Nuo 13 iki 24 už prieš, susilaikę, priimta. Turime patikrinti nuo 13 iki 24 envy pasiūlymai. Baigiame balsuoti. Priimta. Envy 25 kas už prieš susilaikę priimta. Envy 25 kas už prieš susilaikę priimta. Tran nuo 1 iki 3 kartų. Tran 1 už prieš priimta. Tran 2 už prieš susilaikė priimta. Tran 3 už prieš sus, uh, priimta. Tran 4 už prieš priimta. 5 už prieš susilaikė priimta. 6 už prieš susilaikė priimta. 7 už prieš susilaikė priimta. Tran 8 už prieš susilaikė priimta. 9 už, prieš susilaikė primta, 10 už, prieš susilaikė primta, 11 už, prieš susilaikė primta, 12 už, prieš susilaikė primta, 13 už, prieš susilaikė primta, 14 už, prieš susilaikė primta, 15. 14 turime patikrinti Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 už, prieš. Turime patikrinti ir TRAN 15. Penkiolika. Priimta. Reggie 1 už prieš priimta regi 2 už prieš susilaikę priimta regi 3 už prieš susilaikę priimta regi 4 už prieš susilaikę priimta regi 5 už prieš susilaikę priimta regi 6 už prieš priimta regi 7 už prieš susilaikę priimta 8 už prieš susilaikę Turime patikrinti. Regi 8. Panašu, kad atmesta. Baigime balsuoti. Atmesta. Regi 9. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Agri 1. Už. Už priimta. Agri 2. Už. Prieš. Priimta. 3. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 4. Už prieš susilaikę. Turime patikrinti Agri 4. Baigiame balsuoti. Priimta Agri 5 už. Prieš. Agri 6 už prieš priimta. 7 už prieš priimta. 8 už prieš gali būti, kad atmesta, tikriname agri 8. Baigiame balsuoti. Primta. Agri 9. Primta. Agri 10. Už prieš. Susilaikė primta. 10. Už prieš. Primta. 11. Už prieš. Susilaikė primta. 12 už, prieš, priimta 13, už, prieš, priimta 14, už, nuo 14 iki 25 kartu, nuo 14 ne, agri 14, už, prieš, susilaikė priimta 15, už, prieš, susilaikė priimta 16, už, prieš, susilaikė priimta 17, už, prieš, susilaikė priimta 18, už, prieš susilaikę priimta, 19 už, prieš susilaikę priimta, 20 už, prieš susilaikę priimta, 21 už, prieš susilaikę priimta, 22 už, prieš susilaikę priimta, 23 už, prieš nuo 23 iki 26 kartu, ne, 23 už, prieš, prieš turime patikrinti Agri 23. Man atrodo, kad atmesta. Baigėme balsuoti. Atmesta. Agri 24 už, prieš. Primta. Agri 25 už, prieš. Primta. Agri 26 už, prieš. Susilaikė. Primta. 27 už, prieš. Susilaikė. Primta. 28 už, prieš susilaikė priimta 29 už, prieš susilaikė priimta 30 už, prieš susilaikė priimta 31 už, prieš susilaikė priimta 32 už, prieš susilaikė priimta. Tikriname 32 agri pakeitimą. 32 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta vieno balso persvara 33 iki 37 kartų. Gerai. Už 33 iki 36. Kas už prieš susilaikę turime patikrinti Baigiame balsuoti. Priimta. Priimta. Agri 37, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Toliau. Peš. Vienas už, prieš, susilaikė. Priimta. Prieš du. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Trys. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Keturi. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Penki. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Šeši. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Septyni. Už, prieš susilaikę priimta, 8 už, prieš susilaikę priimta, 9 už, prieš susilaikę priimta, 10 už, prieš susilaikę turime patikrinti, greičiausiai priimta, peš 10. Baigiame balsuoti atmesta vienu balsu. Nuo 11 iki 16 ne, nebalsuosime kartu, todėl dėl 11 už, prieš susilaikę primta 12 už, prieš susilaikę primta 13 už, prieš susilaikę primta 14 už, prieš susilaikę primta 15 už, prieš susilaikę primta 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš 16 norite tikrinti gerai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsai pasidalijo po lygiai. Atmesta 17 už prieš susilaikė priimta. 18 už prieš. Tikriname 18 peš. Priimta. Baigiame balsuoti. Aiški dauguma. 19 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš susilaikė priimta. Kult vienas. Kas už? Dėl kult pirmo pakeitimo. Peš 20. Turime patikrinti, balsuojame. Baigiame balsuoti. 17, 17 už, todėl priimta kult pirmas. Iki ketvirto kartu ne. Todėl atskirai kult vienas už prieš priimtą, kult du už prieš priimtą, trys už prieš susilaikę priimtą, keturi už prieš susilaikę priimtą, penki už prieš susilaikę priimtą, šeši už prieš susilaikę priimtą, septyni už prieš susilaikę. Tikriname kult septyni. Priimta. Ne. Atsiprašau, vieno balso persvara atmesta. Kult 7, todėl yra atmesta. Kult 8, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Turime patikrinti kult 8. Priimta. 17 balsų už, todėl priimta. Kult 9, 3 dalis, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kult 10, kas už, prieš. Turime patikrinti kult 10. Kult 10. Baigiame balsuoti. Priimta. Kult 11. Kas už prieš susilaikę. Priimta. Kult 12. Kas už prieš susilaikę. Priimta. Kult 13. Kas už prieš susilaikę. Turime patikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kult 14. Kas už? Prieš. Atmesta panašia balsų dauguma. Libė 1. Kas už prieš? Susilaikė priimta. Libė 2. Kas už prieš? Susilaikė. Turime patikrinti Libė 2. Greičiausiai priimta. Baigime balsuoti. Priimta. Libė 3, kas už, prieš susilaikė priimta. Libė 4, kas už, prieš susilaikė priimta. Libė 5, už, prieš susilaikė priimta. Libė 6, už, prieš susilaikė priimta. Fem 1, dvi dalis, dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antra dalis už prieš susilaikę atmesta. FEM2 už prieš turime patikrinti FEM2. Baigiame balsuoti pen, priimta FEM3, kas už prieš priimta, FEM4 už prieš susilaikę atmesta. FEM5 už prieš susilaikę priimta. 6 už prieš susilaikę priimta. 7 už prieš susilaikę atmesta. Turime patikrinti FEM 7. Tikriname FEM 7. Baigiame balsuoti. Atmesta. FEM 8 už prieš susilaikė atmesta. FM9 už prieš susilaikė priimta. 10 už prieš susilaikė priimta. 11 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė panašu, kad atmesta, bet turime tikrinti FM12. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. 14. Už prieš susilaikė. Atmesta. FEM 15. Kas už prieš susilaikė. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 23 balsai už, 4 prieš, vienas susilaikė, sveikiname Martiną ir dėkoju visiems. Dėkoju, atliktas milžiniškas darbas, sveikiname jūs. Toliau antroji dalis. Šio pranešimo antroji dalis. Zum, zu den Sonderberichten pakeitimai dėl specialiųjų ataskaitų. Dirbkim iš karto toliau. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta antras, už, prieš susilaikė priimta trečia. Ar nuo trečio iki aštunto galim balsuoti kartu gal dėl jų? Taip. Taigi, trečias aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Nuo 9 iki 19 kartu? Ne. 9 už, prieš susilaikė, priimta. 10 už, prieš susilaikė, priimta. 11 už, prieš susilaikė, priimta. 12 už, prieš susilaikė, priimta. 13 už, prieš susilaikė, priimta. 14 už, prieš susilaikė, priimta. 15 už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta, 22, čia trys dalys, dėl pirmosios balsuojam už, prieš susilaikė priimta priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė, priimta, trečioji už, prieš susilaikė, priimta. 23, nuo 23 iki 30 kartu, 23 tada už, prieš susilaikė, priimta, 24 už, prieš susilaikė, priimta, 25 už, prieš susilaikė, priimta, 26 už, prieš susilaikė, priimta, 27 už, prieš susilaikė, priimta, 28 už, prieš susilaikė priimta, 29 už, prieš susilaikė priimta, 30 už, prieš susilaikė priimta. 31 už, prieš susilaikė priimta, 32 už, prieš susilaikė priimta, 33 už, prieš susilaikė priimta, 34 už, prieš susilaikė priimta, 35 už prieš susilaikę priimta, 36 už prieš susilaikę priimta, 37 už prieš susilaikę priimta, 38 už prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 30, 23 už 2 prieš, sveikinam pranešėją. Mm, žygiuojam toliau mūsų programoje. Dabar Klaudijos Šmit pranešimas dėl Europos plėtros fondų biudžeto vykdymo patvirtimo, jeigu pranešėja kalbėti nenori, periname prie balsavimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmas ir antras pakeitimai yra vienodi. Galim balsuoti iš karto. Ne. Kas už? Prieš. Pirm... Atsiprašo, pirmininkė. Pirmas ir trečias, taip. Už. Prieš susilaikė atmesta, dabar antras už, prieš, susilaikė priimta. Galime balsuoti vardiniu balsavimu. Vėl biudžeto įgydymo patvirtimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, 21 už 6 prieš. Dabar sąskaitos. Čia ketvirtas ir šeštas pakeitimai dabar už, prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Galime dabar balsuoti dėl sprendimo. Uždaryti sąskaitas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už 6 prieš priimta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos pakeitimų. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Devintadešimtas pakeitimai už, prieš susilaikė priimta. Toliau. 90 tuomet atkrenta 11, dabar už, prieš susilaikė priimta. 12 už, prieš susilaikė priimta. Atmesta, atleisk. Taip, atmesta. Galim pasitikrinti. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Buvo atmesta. Patikrinimas baigtas, taip, atmesta. Pavienodai balsų. Antras kompromisas, originalus tekstas ir 13 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Nebereikia balsuoti dėl 14, dabar ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Atkrenta 15. Pakeitimas dabar penktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Nebereikia balsuoti dėl 16 pakeitimo. Toliau 17 už prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta, 20 už, prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta, 22 už, prieš susilaikė priimta, 23 už, prieš susilaikė priimta. Priimta. Taip. Gal galim pasitikrinti? dėl 23 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 pakeitimas už. Prieš susilaikė. Taip, 24. Prašau, 24 už prieš susilaikė priimta. Dabar 25 už prieš susilaikė priimta, 26 už prieš susilaikė priimta, 27 už prieš susilaikė priimta, 28 už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė Pasitikrinkim dėl 30, man regis buvo priimta. Balsuojam dėl 30. Taigi atmesta, surinkta po vienodai balsų už ir prieš. 31. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 32, čia dvi dalis. Bet antroji dalis buvo atsiimta. Galim balsuoti dėl pirmosios už, prieš susilaikė atmesta. Galim pasitikrinti taip. 32 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 9.1. Jau apriektas 9.2. Už, prieš susilaikė priimta. 9.3 apriektas. 9.4 už, prieš susilaikė atmesta. 9.5. Pirma dalis jau apriekta. Dėl likusios teksto dalis balsuojam už, prieš susilaikė priimta. 9.6 apriekta atmestas, pakeitimas 97 už prieš susilaikė priimta 98 už prieš susilaikė priimta 99 už prieš susilaikė. Gal galim pasitikrinti dėl 99. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90 už prieš susilaikė pati balsų dauguma, atmesta 911 už prieš susilaikė, atmesta 912 už prieš susilaikė priimta, 913 už prieš susilaikė priimta, 914 už prieš susilaikė priimta, 915 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto, elektroninis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 13 už 12 prieš. Rezoliucijos tekstas priimtas, galim pasveikinti pranešėją. Aišku, balsų persvara labai jau minimali. Willkommen. Willkommen zur Entlastung des europäischen. Dabar Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pranešėjas yra ponas Čarnecki. kurio nėra salėje, bet gal kas nors norėtų kitas kalbėti, ne, tada balsuojame dėl antro pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, balsavimas pradedamas. Elektroninis balsavimas, taip. Na, also bei der EVP ist ein, eine Person zu viel. Vienu EPP balsu per daug. Dabar dar du. Ar jau visi balsavo, kurie norėjo? Taigi balsavimas baigtas dėl išras veiksmų tarnybos biudžeto vykdymo patvirtinimo 19 už 6 prieš patvirtinta. Toliau rezoliucija. Trečias pakeitimas už. Prieš susilaikė priimta ketvirtas už. Prieš susilaikė priimta penktas už prieš susilaikė priimta, šeštas už prieš susilaikė priimta, septintas už prieš susilaikė priimta, aštuntas už prieš susilaikė priimta, devintas už prieš susilaikė priimta, dešimtas už prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už prieš susilaikė priimta, dvyliktas už prieš susilaikė priimta, tryliktas už prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė. Gal pasitikrinkim dėl 17. Tikrinamės dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigtas, ne? Dar du kolegos Paskubėkite, balsuokit. EPP vieną kortelę turiu ištraukti. Priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Gal irgi pasitikrinkim. Balsavimas baigtas atmesta. Balsų po vienodai. 19 už, prieš susilaikė priimta 20 už, prieš susilaikė priimta 21 už, prieš susilaikė priimta. 21. Dėl 21 tikrinamės. Balsavimas pradedamas. Ja. Ja. Check ist geschlossen. Balsavimas baigtas priimta. Afet 1 jo prieptas kitų tekstų, Afet 2 dabar už, prieš susilaikė priimta, Afet 3, 4 priepti jau, Afet 5 už, prieš susilaikė priimta, Afet 6 prieptas, Afet 7 už, prieš susilaikė priimta, Afet 8, 9 priepti jau, Afet 10 už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dabar dėl visos rezoliucijos elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dvidešimt už keturi prieš, vienas susilaikė, sveikinam pranešėją. Dabar Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Dabar skelbiu trijų minučių pertrauką, lygiai trijų minučių. Bet 10.37 ar 10.38 tikrai tęsime darbą. Es war ein Missverständnis. Wir machen gleich weiter. Wir A, ne, ne taip kažką supratau. Galime tęsti balsavimą iškart. Taigi balsuojame dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ah, also, jetzt habe ich, genau, ja, sorry, ähm, um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 Dabar svarstysime parlamento biudžeto nevykdymo patvirtinimo pranešėjas Markus Piper. Ar jūs pagėdavote tarti žodį? Ne. Tuomet balsuosime. Identiški pakeitimai pirmas ir antras. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl paties biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. 20. Gewährt. Amendment 3, die Resolution. Amendment 3, dafür. 21.6 priimta. Toliau trečias pakeitimas rezoliucijos už prieš susilaikė. Atmesta ketvirtas už prieš susilaikė. Tikrinamės dėl ketvirto. Atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Penk... Ar dėl šešto norit pasitikrinti? Tada tikrinamės dėl šešto. Balsavimas baigtas. Priimta, atleiskit. Ir gan aiškia balsų daugumą. Penktas pakeitimas atkrenta. Septintas už, prieš susilaikė. Gal irgi pasitikrinkime. Hmm, priimta taip. Patikrinimas baigtas, priimta taip. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė. Gal pasitikrinkim, man atrodo priimta. Tos daugumos ne visada aiškios. Arba rankos neužtektinai aukštai pakeliamos. Taigi, tikrinimas baigiamas. Priimta. Pirmas kompromisas Dėl 111 pakeitimo už prieš susilaikė priimta. Tada jie abu atkrenta, dabar dan. Antras kompromisas už prieš susilaikė priimta. 12, 14, 15. Tuomet apriepti automatiškai. Balsuojam dėl 13 už prieš susilaikė atmesta. 7. Pasitikrinti norite dėl 13. Tikrinamės. Patikrinimas. Baigtas atmesta. 17 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo priimta, bet geriau pasitikrinkim. Balsuojame dėl 17 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Dabar baigiamas. Atmesta. 16 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Tikrinamės. Reikia priimta. Patikrinimas baigiamas. Taip priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta Tai yra priimta, bet pasitikrinkime dėl 21 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 22 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas už prieš susilaikė. Turbūt priimta, bet pasitikrinkim dėl 24. Aiškia balsų persvara. Priimta liktai. Balsavimas baigtas, 19.8 taip priimta. 25 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 26 už, prieš susilaikė priimta, 27 už, prieš susilaikė priimta, 28 už, prieš susilaikė priimta, 29 už, prieš susilaikė priimta, 30 už, prieš susilaikė priimta, 31 už, prieš susilaikė priimta. 32 už prieš susilaikė priimta. 33 už prieš susilaikė. Gal pasitikrinkim, man atrodo, kad priimta. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 atsiimtas, dabar 36 už prieš susilaikė atmesta 37 su žodiniu pakeitimu. Ar bus prieštaraujančių? Ne. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 37 pakeitimo. 37 pakeitimas. Priimta. Reiks man pasiaiškinti, vis žiūri į panavistės, kuris tai taip, tai taip rodo. Ir vis pakeičia man visą situaciją. Toliau, 34 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 38 už, prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 38 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39, 40 ir 41 identiški, kas už prieš susilaikė atmesta. 42 už prieš susilaikė atmesta. 43 už prieš susilaikė priimta. 44 už, prieš susilaikė priimta, 45 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, nuo 46 iki 48. Jie visi identiški, kas už, prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš susilaikė atmesta 50, 51, 52 identiški, kas už, prieš susilaikė, atmesta 53 už, prieš susilaikė, atmesta 54, 55 ir 56 dabar už, prieš susilaikė, atmesta 57 už, prieš. Pasitikrinkim dėl 57, manyčiau priimta. priimta. Ir gan svaria balsų dauguma. 58, 59, 60 dabar už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 dėl jo tikrinamės dabar. Tikrinamės dėl 62 pakeitimo. Dvidešimt prieš, septyni už atmestą. Šešdešimt pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Šešdešimt trečias už, prieš susilaikė priimta, atkrenta šešdešimt ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas imtinai. Taigi, dabar balsuojame dėl 72. Ar jau susiradote tą vietą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 70 už prieš susilaikė priimta. 71 atkrenta. Trečias kompromisas už prieš susilaikė priimta. 74 pakeitimas atsiimtas. Dabar balsuojam 75 už prieš susilaikė atmestas 10. Jeigu aš per greitai ką nors sakau, atkreipkite mano dėmesį. 27 dabar. Už, prieš, susilaikė. Atmestas. 26 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Trečias kompromisas priimtas buvo, taigi 78 pakeitimas atkrenta, dabar 79 už, prieš susilaikė atmesta, 80 už, prieš Pasitikrinkim. Tikrai nemažai painiavos čia, man atrodo, kad priimta. Balsavimas baigtas, taip priimta. 81 dabar už, prieš, susilaikė, atmesta 84 už, prieš, susilaikė. Gal irgi tikrinkimės nedidelė balsų persvara priimta, man atrodo, bet pasitikrinkim dėl 84. Balsavimas baigtas. Atmesta. 83 už prieš susilaikę priimta. 82 už, prieš, susilaikė atmesta. 85 už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė atmesta. 87 už, prieš, susilaikė priimta. 88 už, prieš, susilaikė priimta. 89 už, prieš susilaikė. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkim dėl 89. Turbūt, kad atmesta. Markus. Balsavimas baigtas. 19 prieš, 7 už atmesta. 92 už prieš susilaikė atmesta 90 už, prieš susilaikė atmesta 91 už, prieš susilaikė priimta 93 už, prieš susilaikė priimta 94 už, prieš susilaikė atmesta 95 už, prieš susilaikė atmesta 97 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 90. Devyniasdešimt šešto balsavimas baigtas priimta. Dabar 97 už prieš susilaikė. Atmesta. 98 už prieš. Gal irgi pasitikrinkim dėl 98. Devyniasdešimt aštuntas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 99 už. Prieš susilaikė. Atmesta. Šimtasis už. Prieš susilaikė, pasitikrinkim dėl šimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 101. Atkrenta. Taip. 101 ir 102 atkrenta. 104 dabar. Pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkim. 104. Ja. 104 im Check. Tikrinamas dėl 104. Balsavimas baigtas. Priimta taip. 103 už prieš susilaikė priimta. 105 už, prieš susilaikė priimta. 106 už, prieš susilaikė. Gal galim pasitikrinti, man atrodo priimta. Balsavimas baigtas. Priimta. 107 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 108. Dvi dalis. Dėl pirmosios balsuojam už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 109 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 110 už prieš susilaikė priimta 111 už, prieš susilaikė priimta 112 už, prieš susilaikė atmesta 113 už, prieš susilaikė priimta 114 už, prieš susilaikė priimta 115 už, prieš susilaikė priimta 116 už, prieš susilaikė priimta 117 už prieš susilaikė priimta. 118 už, prieš susilaikė, gal galim pasitikrinti, man atrodo, kad atmesta buvo 118. Balsavimas baigtas. Gana aiškiai atmesta. Atsiprašau. 119 už, prieš susilaikė atmesta. 120 už prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš. Pasitikrinsim dėl ketvirto kompromiso elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ketvirtas kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. 123 už prieš susilaikė atmesta. 100. Gerai, tikriname 123. 123. Balsavimas baigtas. 16 prieš 11 už atmestą. 121 atkrenta, dabar 122 už, prieš susilaikė priimta, 124 už, prieš susilaikė priimta, 125 už, prieš susilaikė priimta, 126 už, prieš susilaikė atmesta, 127 už, prieš susilaikė atmesta, 128 už, prieš susilaikė atmesta priimta 130 už, prieš susilaikė priimta 131 už, prieš susilaikė priimta 129 atkrenta 132 dabar už, prieš susilaikė priimta 133 už, prieš susilaikė priimta 134 už, prieš susilaikė priimta 135 už, prieš susilaikė atmesta 136 už, prieš susilaikė priimta. 137 už, prieš. Pasitikrinkim 137. Balsavimas baigtas. Priimta. 138 už, prieš susilaikė priimta, 139 už, prieš susilaikė priimta priimta, 140 už prieš susilaikė priimta, 141 už prieš susilaikė atmesta, 142 už prieš susilaikė priimta, 143 už prieš susilaikė priimta, 144 už prieš susilaikė atmesta, 145 už prieš susilaikė priimta. Tikrinamės dėl 145. Balsavimas baigtas. Priimta. 147. Už, prieš, susilaikė. O, atleiskit. 146. 146 už, prieš, susilaikė, atmesta. 147 už, prieš susilaikė priimta. 148, 3 jo dalys. Dėl pirmosios balsuojame. Už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis. Gerai. Tikrinamės dėl 148 pakeitimo pirmosios dalies. Balsavimas baigtas, atmesta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė. Irgi pasitikrinkim. Pasižiūrėsim. Atmesta. Trečioji dalis. Už prieš susilaikė. Irgi tikrinsimės. Taip, tikrinamės dėl trečiosios dalies. Balsavimas baigtas, taip pat atmesta. Tada 149 už, prieš susilaikė atmesta. 150 už, prieš susilaikė atmesta. 151 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 151. Balsavimas baigtas. Tikrai nebuvo aišku, kai kėlė rankas. 152 už, prieš susilaikė priimta. 153 už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkim. 153. Balsavimas baigtas. Atmesta. 154 už. Prieš susilaikė priimta. 155 už. Prieš susilaikė priimta Pasitikrinsim. Socialistai iš vis be nuomonės. Tai ar tada priimta, reiškia? Taip priimta. Ir aš ne, stebukladarė. Toliau penktas kompromisas už prieš susilaikę priimta, atkrenta 156, 78, 960 ir 62, 63, 164. Dabar tada balsuojam dėl 161. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 162. Ne? Stop. Dabar 165. Prieš tai esantis atkrenta. Už prieš susilaikė. Atsiprašau, 163 atkrito. 165 dabar, 165 už, prieš susilaikė priimta, 166 už, prieš susilaikė priimta, 6 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Tada vėl nemažai pakeitimų atkrenta. Pereinam prie 7 kompromiso už prieš susilaikė priimta. Dabar 124 už prieš susilaikė priimta, 175 už prieš susilaikė atmesta. Bet gal galim pasitikrinti 175 tikrinamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl aštunto kompromiso. Už prieš susilaikę priimta. Ir dabar galim žygiuoti toliau. Iki 181, kas už prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 190 dabar už 190 už, prieš susilaikė atmesta. 191 už, prieš susilaikė priimta. 193 už, prieš susilaikė priimta. 194 už, prieš susilaikė priimta. 195 už, prieš jūs balsavot už, tai Gal pasitikrinkim. Atrodo atmesta, o gal ir priimta. Bet mm, prisiekti negalėčiau. Vienas kolega labai ilgai vis galvoja. Balsavimas baigtas, priimta. 195 priimtas. 197 už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas. Pasitikrinkim dėl 197 dar. Balsavimas baigtas, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. Tada perinam prie 203 už, prieš susilaikė priimta, 204 už, prieš susilaikė priimta, 205 už, prieš susilaikė priimta, 206, 7, 8 mintinai už, prieš susilaikė priimta, 209 atmesta tai yra. Du. Tikrinamės dėl 206, 207 ir 208. Balsavimas baigtas. Rezultatas 18.8 atmesta. 209 už, prieš susilaikė atmesta. 210 už, prieš susilaikė priimta. 211 už, prieš. Nors iš tikrųjų priimta, bet ar tikrintis. 211 priimta. Taip bet pasitikrinsim. 211. Atleiskit, pražapsojau matyti. Aš kalta. Taigi, balsavimas baigtas, 17.9. Priimta. 212 atkrenta, 213 dabar už, prieš susilaikė. Priimta, 214 už, prieš susilaikė. Priimta, 215 už, prieš susilaikė atmesta. 216 už prieš susilaikė priimta, 217 už prieš susilaikė atmesta, 218 už prieš susilaikė priimta, 219 už prieš susilaikė atmesta, 220 atsiimtas. Galime pereiti prie galutinio balsavimo dėl rezoliucijos teksto. O dabar socialistų frakcijos nariai prašo trumpos pertraukos, taigi dvi minutės. Ja, ja, ja, we need to have a, yeah. Genau. Socialist groups asked for a break, that's why, um, no. Socialistų frakcijos nariai prašė pertraukos, bet visus raginu likti salėje nes negalėsim po to dar balsuoti dėl visos rezoliucijos. We have three of us. Yeah? And I think given his background,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 Please take your seats. Prašom kolegos vėl užimti savo vietas. Galutinis balsavimas dabar dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas pradedamas. Galutinis balsavimas dėl viso rezoliucijos teksto projekto. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 14 už 7 prieš 5 susilaikė. Sveikinimai pranešėjui. Ir džiaugiamės turbūt visi, kad įveikėm šitą darbų dalį. Mūsų posėdis tuo ir baigtas, bent jau viešojo dalis, o koordinatoriai pasilieka salėje ir norėčiau paraginti už penkių minučių vėl pratesti darbą su koordinatoriais. Su visais kitais susitiksim po dviejų savaičių, pirmadienį. O dabar susirinks tik koordinatoriai po penkių minučių.